Herr Präsident! Vasario 2 dieną 2012 metų nutrauktas posėdis tęsiamas. Noriu paprašyti atsisėsti. Vasario pirmos ir antros dienos posėdžių protokolai ir patvirtinti tekstai jums yra pateikti. Ar yra kokio nors pastabų? Jei ne, tuomet protokolus tvirtiname. Junktinės karalystės kompetentingos institucijos pranešė, kad ponia Elizabeth Rin nuo vasario 6 dienos e, bus pakeista Hel Benjet. Noriu pasveikinti atvykusi naująjį kolegą, jei jis jau atvyko į posėdžio salę. Noriu priminti, kad e, pagal trečiąjį darbo tvarkos teisyklių straipsnį antrą dalį ponas Benjen pradės eiti nario pareigas. Sveikinu Jūs. Pagal darbo tvarkos taisyklių trečio straipsnio antrąją dalį noriu priminti, kad šis, mūsų posėdėje gali dalyvauti pilnomis teisėmis nariai, kai jų įgaliojimai yra patikrinami ir nusprendžiama, kad jų kad čia nariai neina jokios tarnybos, kuri prieštarautų Europos parlamento nario mandatui ir įgaliojimams. Noriu priminti, kad ponas Kurtas Lechneris pranešė, kad jis e, nuo kovo 17 dienos atsisako eiti Europos parlamento nario pareigas. Remiantis darbo tvarkos e, tai, taisyklių ketvirtojų straipsnių, mes numatome šią jo įgaliojimų nutraukimo datą pagal septintąjį darbo tvarkos taisyklių straipsnį ir įgaliojimų patikrinimą. Aš paprašiau vasario 9 dieną atsakingą komitetą paskirti narį atsakingą už įgaliojimų patikrinimą. Mm, pono Karlo Kasinio, Evelinos Regner, ponios Cecilijos Vikstrom, pono Gellard Hefner ir Sajat Karim. Be to, Aš, pana Mastalka ir Speroni, e, paskelbiau pakaitiniais nariais.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 viskas liks kaip yra, tada žaliųjų frakcija Laisvasis alijansas paprašė um, keitimos nuomonėmis dėl uh, stabilumo obligacijų. Stabilumo obligacijos turėtų vykti po to, kai bu, vyks diskusijos uh, apie ES ir Maroko susitarimą. To pageidavo uh, žalieji. Pone Kombenditai, žodis jums. Jūs teisingai pasakėte, tai yra trys su žemės ūkiu susijusios diskusijos ir jas reikėtų sujungti kartu. Žaliųjų frakcija norėtų, kad keitimasis nuomonėmis dėl stabilumo obligacijų keistus vyktų po Maroko